Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį. Pirmiausia, reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Šiandien tik ryte vyks komiteto posėdis, po pietų nenumatyta. E, pirmiausiai dėl MIFID, MIFIR e, dalykų. Ir dėl to mums turėjo, teko išbraukti kai kurios klausimus iš mūsų darbo tvarkės ir siūlau patvirtinti darbo tvarkę. Pritarėte jai? Taip, ačiū. Pranešimas. Trišalės dėrybos vyko dėl IOR 29 vasario ir antra, antros vakar dėl pensijų e, išrašų e, aplinkosaugos socialinės valdysenos rizikos e, finansavimo reikalavimų, rizikos vertinimų. Kodėl niekas dar nesuderė, nors dar nieko iki galo nesutarta, nemažai jau pasiekėme. E, pasiekėme kompromisų, pirmiausiai dėl e, repozitorimo ir 13 vasario vyks e, kitas, kitos šalės darybos. Dabar kitas trečiasis darbo tvarkės klausimas. Virtualiosios valiutos Jakobas von Weizsäkeris yra mūsų pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Per pastarąsias e, poros savaičių mums teko garbė nagrinėti naujasias technologijas susijusias su bitkoinais. Daug inovacijų matome, šis rytis labai greitai plėtojasi ir norėčiau e, pasakyti, kad mūsų diskusijos šiuo klausimu nesibaigusios dar ir per pastarąsias dvi savaitės daug pasiekta, daug žmonių įsitraukė į diskusijas dėl virtualiųjų valiutų ir tą galiu pasakyti apie kolegas. E, kurie e, užsima šiuo klausimu ir manau, kad e, tikrai buvo labai naudinga pasikeisti informaciją. Susitikome su įvairiais ekspertais per klausimus ir komitete ir kitur taip pat buvome surengę vaizdo konferenciją ir tai labai padėjo išplėsti mūsų žinias šioje srityje. Sekretariatas puikiai padirbėjo. Svarbiausiai dalykai yra štai tokie. Pirmiausiai, ne tik žiniasklaida apie tai daug kalba, bet ir versui labai įdomu gilintis į šios naujosios technologijos potencialą. Matome, kad daugiau negu milijardas eurų yra investuota į šią sritį iki šiol. Investicijos e, kryptis jų kinta, e, daug dėmesio skirta virtualiai valiutai bitkoinams pradžioje, o vėliau pereinama vis plačiau prie investicijų e, į kliringo atsiskaitimų e, sistemas, e, išsklaidytosios operacijos knygos technologijos pagalba. Mes Klausimai e, kyla mums, kaip reglamentuoti šią sritį, nes tai yra judantis taikinys. Mes nenorime gniaušti e, inovacijų, kadangi jos daug žada, daug veiks, e, sutaupimo galima užsitikrinti, apie tai vėliau pakalbėsiu. Taip pat yra vis tik tai ir daug potencialių pavojų. E, pirmiausiai dėl to, kad labai sparčiai plinta šios technologijos naudojimas. Ir kyla klausimas, e, kai atsiras sisteminė rizika, susidarys pakankama, kaip mes galėsime sureaguoti greitai. Ir mano pranešimo projekte pagrindinė rekomendacija yra e, stiprinti specialią grupę, kuri sutelktų ekspertizę ES lygmenių tam, kad būtų galima parengti reguliavimo e, priemonės, pasiūlyti jas greitai ir taip pat teikti konsultacijas valstybėms narėms apie tai, kaip atremti pagrindinius iššūkius, kurie gali atsirasti paplitus šių technologijų vartojimui ateityje. Taip pat matome, kad vyksta tam tikra konkurencija iš pramonės politikos perspektyvos ir į tai reikėtų atsižvelgti. Mes nežinome, e, kiek po dešimt metų bus plačiai paplitusios šios technologijos, bet vienas iš svarbiausių klausimų yra toks, jeigu jos bus plačiai vartojamos, ar mes turėsime pakankamai geras priemonės, kad galėtume užtikrinti, jog e, viskas bus daroma sąžiningai. E, ir pavyzdžiui, ar neatsiras e, tokių dominuojančių sistemų, kurios e, užgneuž konkurenciją ir mes uh, E, pateikėme rekomendacijas pranešime dėl, pavyzdžiui, atviro, e, atviros priegos prie skaitmeninės piniginės. Ir mes negalime dabar vis tik tai kol kas numatyti, kaip plėtosis ši technologija ateityje. Pranešime kalbame apie du dalykus. Pirmiausia, apie e, virtualiasias valiutas didžiausias potencialas yra tas, kad virtualiosios e, valiutos gali sandorių e, sąnaudas labai sumažinti. E, pirmiausiai tarp valstybinių sandorių atveju, kurie iki šiol dėje tebėra ganėtinai brangus nemažai atlikta tyrimų pervedimų srityje, kai darbuotojai siunčia pinigus namo, nedidelės sumas e, savo šeimoms gyvenančioms kitose šalyse, dažnai besivystančiose šalyse, šalyse, kuriuose neturi žmonės, pavyzdžiui, net banko sąskaitų. Ir e, blokavimo grandinės e, technologija ir tokie nebrangus mokėjimai gali užtikrinti mažesnės sąnaudas ir galiausiai žemesnė e, kaina e, sandorių konkurencingumą didesnį užtikrintų tokių teritorijų kaip Europa ir nereikėtų naujų reglamentavimo priemonių, bet naujų, e, pastelti galima bus naujausias technologijas. Uh, E, ir vykdyti veiklą numatytą mokėjimo paslaugų direktyvoje. Kitas dalykas - mikromokėjimai. Taip pat gali atsirasti potencialas e, pasitelkti šias technologijas kartu su kitomis ir laipsniškai pakeisti mokymą naudojantis daugeliu e, duomenų paslaugų kaip pavyzdžiui e, bendrovės naudojasi asmeniniais duomenimis, galima būtų pakeisti šią tendenciją ir užtikrinti kur kas geriau e, privatumą smulkių sumų atveju. Bet e, atsiradus šiai technologijai kyla ir nemaži pavojai. Griniai pinigai, senoji technologija virtualios valiutos atsiradimo atveju E, gal nu bus nu, nukrypta nuo grinųjų pinigų ir atsiras virtualiųjų valiutų pagalba mm, galimybių daugiau piknaudžiauti, užsimti pinigų plovimu, taip pat finansuoti teroristiniai veiklai. Uh, yra ir problema dėl išsklaidytojo pobūdžio e, tokios veiklos, dėl valdysenos. E, bitkoinas yra geras perspėjimas dažnai, nes pradžioje atsirado bitkoinai tam, kad būtų veikiama tarsi autopiloto būdu, bet atsirado technologijos ir nėra valdymo struktūros, kuri leistų e, deramai atnaujinti, tvarkingai atnaujinti programiniai įrangai. Ir E, tai gali tapti aktualu vis labiau plintant virtualiosioms valiutoms taip pat, kyla klausimų dėl vartotojų apsaugos atsirandant naujiems verslo modeliams ir e, gali įsipareigojimai būti nevykdomi. Taip pat e, lakumo kintamumo klausimas dėl, pavyzdžiui, bitkoino kyla problemų dėl vartotojų, vartotojų apsaugos. Dar vienas dalykas - įsklaidos operacijų knygos technologijos taikymas kitose srityse, ne tik mokėjimų srityje. Galbūt įdomiausia galimybė um, yra e, intelektinės nuosavybės ar elektroninių bilietų e, srityje. Pavyzdžiui, bilietai elektroniniai į sporto renginius. E, kartais penkis kart daugiau parduodama ir kyla klausimas, kas bus, e, jeigu ateina penkis kart daugiau žmonių ir kam atiduoti tą bilietą, o įsklaidytosios operacijų knygos technologija galbūt leistų e, pakeisti situaciją, o pavyzdžiui, pardavinėjant e, muzikos įrašus galima labai greitai, labai dėl kiekį parduoti įrašų per, būtent per labai labai trumpą laiką. Ir galbūt e, mūsų komitetui aktualiausia įdomiausia tema yra atsiskaitimų e, klyringo sritis. Ir e, ne tik viešai bloko grandiniai galima naudoti tai, bet ir privačiai bloko grandiniai nes e, skaičiavimai būtų veiksmingesni, gana atsparita sistema būtų ir ganėtinai saugi. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, paplisti galėtų tą technologiją greitai, neturėtume mes e, jos gniaušti. Baigiu savo pasisakymą ir dar paminėsiu, kad mano nuomonė mes turime kurti paigumus, taip pat stebėti, kaip viskas vystosi šioje srityje, tam galėtume e, imtis reglamentavimo veiksmų tada, kai to prireiks. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Pono Martušėlo vardu Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponas Rozatin. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu atsiprašyti, kadangi tinkamai pono Martušėlo negalėsiu pakeisti, jis dėja negalėjo dalyvauti posėdėje. Taigi Perskaitysiu tai, ką jis užrašė. Pirmiausia, noriu palankiai vertinti pranešimą. Šis svarbia tema, šis reiškinys vystosi pakankamai greitai. Naujas reiškinys ir parlamentas turi ne tik pamėginti šį reiškinį suvokti, tačiau ir pamėginti jį arba paieškoti virtualių valiutų raidos reglamentavimo, reguliavimo galimybių. Taigi noriu padėkoti ponu Jakobui von Weizsäkeriui už pranešimo pristatymą ir e, nekantri laukiu galimybės toliau bendradarbiauti. Kaip žinote, buvo surinkti keli susitikimai su šešėliniais pranešėjais, juose buvo aptarti svarbus e, su šia tema susiję aspektai. Kadangi diskusijos tik prasideda, norėtume atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirmasis susijęs su apibrieštimi. Ten, kur kalbame apie išmanų reglamentavimą siekiant dėkti naujoves ir uh, E, užtikrinti nuoseklumą, būtina taikyti svarbius ES teisės aktus, įgyvendinant arba įmantis e, atitinkamų veiksmų. Kitas aspektas e, yra susijęs su apibrieštimi, kuri pateikiama A pranešimo punkte. Taigi, Aš norėčiau paklausti, kokia yra pasirinktos apibriešties kilmė. Dvyliktasis pranešimo punktas. Manau, kad jį būtų galima vertinti kaip probleminį, kadangi pranešėjas prašo peržiūrėti ES teisės aktus susijusius su mokėjimais. Prieš prašant patvirtinti naujus teisės aktus arba raginant galbūt reikėtų įvertinti jau galiojančius e, įstatymus šioje srityje ir įvertinti, ar jie atitinka užsibrieštus e, tikslus. Taip pat reikėtų saiškinti tuos pačius tikslus, tai yra 13 punktas, 14 punktas kelia nemažai problemų arba daug problemų. Čia yra pabrėžiama būtinybė atlikti poveikio įvertinimą, siekiant užtikrinti geresnį reglamentavimą, vadovaujantis komisijos nario Timmermanso poziciją. Taigi tokia būtų pirmoji reakcija perskaičius pirmąjį šio pranešimo variantą arba projektą ekonomikos komitete. Ačiū, ponė pirmininkė, dabar Ašli Fox, EKR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui von Weizsäkeriui štai kad ėmėsi būti pranešėjų. Šiuo klausimu šis pranešimas iš tiesų yra tolygus, jame svarstomi svarbiausia klausimai susijęs su naujausiamis technologijomis, išsklaidytų operacijų knygos virtualiomis valiutomis, tačiau siekiant sumažinti sandorių apmokestinimą. Tai yra labai svarbu ir siekiant paskatinti ekonomikos raidą. Tačiau e, taip pat mes turime suvokti, kad reglamentuojančių institucijų pajėgumai yra pakankamai riboti, siekiant neatsilikti šių, nuo šių naujų su virtualiomis e, e, valiutomis susijusių technologijų raidos. Būtina užtikrinti, kad nusikaltėliai nepasinaudotų dabar atsiverinčiamis naujomis galimybėmis. Aš palankiai vertinu pasirinktą proporcinį požiūrį. Mes nenorime, kad ta naujovė būtų e, e, reglamentuojama tik tai dėl to, kad būtų reglamentuojama arba kad per, dėl pernelik didelio reglamentavimo ji pasitrauktų kur nors į pogrindį. Taigi Aš manau, kad e, galbūt dabartinėme etape reikėtų pasiremti atitinkamą kovos su pinigų plovimu direktyvą ir vadovautis jos nuostatomis. Bandant reglamentuoti šį reiškinį, taip pat aš šiek tiek atsargiai vertinčiau pasiūlymus, e, kuriais apriepiami mokėjimai ir bandymai e, ir kuriais bandoma taikyti virtualioms valiutoms mokėjimo direktyvų nuostatas. Aš manau, kad virtualios valiutos iš tiesų turi daug potencialo ir gali atnešti daug naudos mūsų vartotojams, taigi mes turėtume labai atsargiai vertinti siekius viską reglamentuoti. Dar nespėjus įsigilinti, taigi būtent tokio požiūrio aš laikausi ir raginu pranešėją taip pat elgtis. Ačiū Aldė frakcijos vardu, pas Petr Jezik. Kivaizdu, kad e, virtualios valiutos yra pakankamai sudėtingas reiškinys e, nespecialistams ir dabar reikia pasirinkti, kokias priemonės taikyti, mm, ar įtraukti virtualias valiutas jau dabar galiojančių teisės aktų apriepti, ar leisti joms vystytis visiškai be apribojimų. E, teisės aktai valstybėse visame pasaulyje yra skirtingi. Yra įstatymų, pagal kuriuos tokios virtualios valiutos kaip bitkoinai yra jų naudojimas laikomas neteisėtų, netgi nusikalteliška veikla yra laikomas ir kitais teisės aktais bitkoinai netgi pagal kitus teisės aktus bitkoinai netgi nelaikomi valiuta, yra laikomi tik tai kažkokia kita atsiskaitimų priemonė virtualia. Taigi dabar manau, kad reikėtų atidžiai stebėti, kaip virtualios valiutos vystysis ir kaip bus naudojamos. Todėl teisėkuros institucijos ES šios procesus turėtų labai atidžiai stebėti, nes ypač tarp valstybinis sandorių bitkoinais požiūris pobūdis tiksliau reiškia, kad reikėtų jų atžvilgių taikyti taip pat ir bendras reglamentavimo priemonės, tačiau bet kokios taisyklės, bet koks reglamentavimas turi būti siūlomas suvokiant padarinius. Mes norime <clears throat> užkirsti kelią tam tikroms grėsmėms, tačiau nenorime stabdyti naujovių dėgymo šiame sektoriuje, todėl aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymą įtraukti virtualias valiutas į kovos su pinigų plovimų direktyvos apriepti, nes tokiu būdu atsiranda galimybė E, įvertinti su virtualiomis valiutomis susijusias grėsmės, e, kuriamis gali pasinaudoti nusikalteliai arba teroristai. Iš esmės aš palankiai vertinu pasiūlymą sukurti darbo grupę, kuri stebėtų išsklaidytų operacijų knygos technologijos taikymą ir kuri mm, galėtų po to pasirinkti patį veiksmingiausią požiūrį ir pateikti pasiūlymus, kurios pasitelkus ES galėtų padėti, o ne priboti dėl te technologijų taikymą tam, kad jos būtų kuo naudingesnis vartotojams. Darbo grupė taip pat turėtų atsižvelgti ir į aspektus susijusius su vartotojų ir duomenų apsauga stebėsenos laikotarpiu. Pabaigai noriu pasakyti, kad šis pranešimas tikrai yra labai solidus pagrindas tolesniems diskusijoms ir e, galimybėj teikti pasiūlymus, pakeitimų pasiūlymus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Google vardu kalbės Michael Diegas. Michael Viegas. Labas rytas, mes kalbame apie naują fenomeną. Jis yra sudėtingas ir dar visiškai neaiškus, kadangi kai kurioje elektroniniai pinigai arba virtualios valiutos atsirasdavo ir vėl dingdavo, o kalbant apie ekonominius tos mm, valiutos mastus, tai yra sumos, kurios prekybos kontekste yra visai nežinio, nežymos. Tačiau šiuo metu vis dėlto matome, kad iškyla įvairiausių problemų, kadangi šitų pinigų srautai tampa sudėtingesni, sudėtingesnės tampa ir problemos. Yra įvairiausių organizacijų, kurios bando kontroliuoti šiuos procesus. Mes turėtume stebėti situaciją. Daug kas jau yra padaryta, ir buvo suformuotos idėjos, kad čia gali atsirasti ir nusikalstamos veiklos apraiškų, todėl kyla klausimas, ar šita virtuali valiuta galėtų atlikti tokias pat funkcijas kaip ir įprastinė valiuta. Todėl kyla klausimas ši, apie, dėl šios valiutos e, veiksmingumo, dėl to, ar ji gali tapti plačiai vartojama, o kalbant konkrečiai apie bitkoinus ir kitą virtualią valiutą, tai reikėtų pagalvoti, kokios tos valiutos sąsajos su kitomis valiutomis. Todėl šiuo metu dar labai sunku suformuluoti aiškius tų sąsajų kriterijus. Todėl siekiant sureglamentuoti šitą naują fenomeną, reikia suvokti, kad šitie pinigai, šita valiuta nėra susijusi su konkre nors valstybė. Kaip tai yra kitų valiutų atvejais. Ir jeigu mes pradėsime reglamentuoti būtent šitą valiutą, reikėtų pagalvoti ir apie vartotojus. Žinoma, ketinimai galėtų būti patys geriausi, tačiau mes galime pakengti šitai valiutai, jos apyvartai. Reikia sukurti tokias sistemas, kurios leistų šitai valiutai funkcionuoti. E, kitas dalykas - apmokestinimas. E, taip pat reikėtų pagalvoti ir apie neteisėtą veiklą kai šitas virtualios valiutos fenomenas ir toliau plėsis, mes turime turėti kokį nors galimybę įvertinti tuos augimo procesus, plėtimosi procesus, todėl turime labai aktyviai, įdėmiai stebėti šitą situaciją ir, kaip kolega Vaicikas siūlo, iš tikrųjų reglamentavimas reikalingas. Dabar žaliųjų vardu. Aš norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiausi šitais susitikimais su ekspertais, kuriuos suorganizavo pranešėjai. Aš tikrai prisimenu ir savo studijas universitetuose, todėl labai džiaugiuosi, kad tie seminarai įvyko ir atnešė labai daug naudos. Iš tikrųjų, žalieji mano, kad reikia įvertinti tinkamai šitą technologiją, įvertinti teigiamus ir neigiamus šios tos um, valiutos uh, aspektus. Tačiau pirmiausia, reikėtų apsispręsti dėl prioritetų, o nepasitenkinti vien tik tai uh, tų potencialių grėsmių apibūdinimų. Visų pirma, reikėtų galvoti apie mūsų vartotojų poreikius ir pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie tai, ką mes galvojame apie teisės aktus. Kalb, kalbant apie pačią technologiją, tai ji leidžia įtraukti kitas e, finansų sritis, pavyzdžiui, konkrečias, tai vadinamas, e, piniginės ir leis bankams sutaupyti daug lėšų, tačiau kitas dalykas yra anomiškumo ir privatumo išsaugojimas. Šiame pranešime yra įdomių idėjų dėl naujų technologijų, dėl to, kaip reikėtų išsaugoti privačių asmenų ir įmonių duomenų apsaugą. Tačiau mes manydami, kad finansų sektorius ir taip yra reguluojamas realios ekonomikos įvairiausių teisės aktų, vis dėlto penktoje dalyje mūsų manimų šitie um, reguliavimo kaštai dar yra pakankamai žemi. Mes pritarėme ir tam, kad šitas reglamentas neturėtų stabdyti šitų inovatyvių valiutų plėtros, tuo labiau, kad šitos valiutos gali būti naudingos uh, visuomeniai. Jau anksčiau mes kalbėjome, kad mes pasisakome ir už vietinių valiutų dėgymą, kurios gali būti taip pat virtualios. Tačiau aš nemanyčiau, kad koks nors teisės aktas turėtų reglamentuoti ar stabdyti šitą veiklą. Norėčiau padėkoti pranešėjim už labai gerą darbą ir puikų bendradarbiavimą. Dėkoju Barbara Kapil. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už labai profesionalų darbą, už posėdžius su ekspertais. Iš tikrųjų šitie susitikimai buvo labai naudingi, mes gavome labai daug papildomos informacijos ir suvokėme naujosios technologijos e, specifika. Yra įvairiausių bitkoinų, virtualios valiutos, e, maždaug 600 rūšių ir maždaug 5 milijardai eurų vertės e, apyvarta yra daroma naudojant šitą virtualią valiutą. Šiandien mes jau kalbėjome apie fintechs, yra įvairiausių kitų sričių, kuriuose atsiskaitoma e, klieringo arba užskaitos būdu už suteiktas paslaugas. Tačiau reikia atsižvelgti ir į intelektinės nusavybės apsaugą, ypač, pavyzdžiui, bilietų pardavinėjimo srityje. ESMA pateikė sausio mėnesį vertinimą apie tai, kaip šitos naujos technologijos gali paveikti finansų rinkas ir konstatavo, kad šita technologija yra viena iš svarbesnių Europoje, užima antrąją, e, antrą vietą bendrame pinigų e, sraute ir todėl labai svarbu e, atkreipti dėmesį ir į akcijų uh, rinkas. Tačiau kita vertus neaišku, kad tų naujųjų distributed ledger technologies galėtų pakeisti iš esmės finansų rinkas. Kalbant apie galimybės ir rizikas, įdėgu šias naujas technologijas, reikėtų pasakyti, kad tai naudinga būtų tolesniai ekonomikai nei raidai, Tačiau, žinoma, reikia pripažinti, kad šitos pervedimų kaštai gali būti sumažinti iš esmės, kadangi šiandien jie sudaro dažnai 1 procentą, o 20 milijardų eurų sutaupimas yra tikrai pakankamai didelė suma mikromokėjimų sistemoje taip pat mes išvelgėme labai daug perspektyvų, ypač atliekant užskaitą ir teikiant kitas finansinės paslaugas. Tačiau vis dėlto e, pinigų plovimas, nusikalstamos e, veiklos galimas finansavimas verčia galvoti apie patikimą teisinį reglamentavimą, bet to didėja ir internetinių nusikaltimų grėsmė, kadangi šitie tai virtuali valiuta tiesiog gali paskatinti šitą grėsmės potencialą. Jo neįvertinti negalima. Ir paskutinis dalykas - išmanusis arba geresnis reglamentavimas Žinoma, naujosios technologijos pasiekia ir savo e, ribas, nors ir vystosi labai greitai, tačiau kita vertus tas technologijas vejantis teisė kūros institucijų atstovams reikėtų pagalvoti apie tai, kaip technologijos vystysis toliau, prognozuoti, kaip tai bus ir tik tada siūlyti kokį nors reglamentavimą. Horizontalios darbo grupės įsteigimui aš nelabai pritariu, kadangi manau, kad tokios darbo grupės yra kuriamos rinkoje, bet to universitetai taip pat domisi technologinę raidą ir aš manyčiau, kad šita darbo grupė grupė galėtų būti įsteigta darbo rinkos kontekste ir teikti konsultacijas. Tačiau komisijoje mes manome, tokios darbo grupės nereikėtų. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Nina Džil. Um, Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą. Žinau, kad daug kolegų uh, akcentavo tai, jog reikia užtikrinti pusiausvyrę tarp reglamentavimo ir e, inovacijų plėtros. Ir pranešimo projekte pranešės apie tai kalba. Jis e, siūlo pritaikyti proporcingą reguliavimo požiūrį, kad nebūtų užgneušta e, technologijų plėtra ir konkurencingumas. E, Pasižiūrėkime, kaip keičiasi finansinės paslaugos. 12 milijardų investicijų pagal Fintex buvo užtikrinta. Ir matome, kad apsaugos dalykai taip pat keičiasi. Reikia užtikrinti, kad reglamentavimas negniauštų inovacijų, bet taip pat nenorėtume, kad išsikeltų ta veikla iš ES. Ir mintis įkurti specialią darbo grupę, kuri sutelktų ekspo, ekspertus e, tiek iš bankų srities, tiek politikus, ji turėtų būti įkurta kaip galima greičiau, nes padėtis nepaprastai greičiai kinta. Tai tiek ačiū. komisijos atstovai. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Komisija neketina penelyk e, griežtai reglamentuoti virtualiųjų valiutų, bet mes sieksime spręsti tam tikras e, rizikas susijusias su anonimišku. Mu e, buvo patvirtintas veiksmų planas dėl teroristinės e, veiklos finansavimo prevencijos ir yra mm, siūlomi pakeitimai e, direktyvai skirtai kovoti su pinigų plovimu ir ten bus kalbama apie virtualiasias e, valiutas. Siūloma įtraukti virtualiųjų valiutų keitimo platformas į direktyvos aprepti. Ir virtualiųjų tai bus e, prilyginama e, bankų tam tikroms sąskaitoms. Ir komisija, mm, kaip sakiau, imsis tam tikrų veiksmų, o bankų uh, tarnyba e, dar 14 metais iš, e, paskelbė pranešimą apie tai, kad virtualiosios valiutos dėl savo kintamumo vertės kelia e, nemažai pavojų, rizikos. Pagrindinė virtualioji valiuta bitkoinas yra, turi tik tai ne, tikrai nedidelę rinką, sandorė vyksta nedidelė rinkoje Ir e, tai yra tarsi tokia e, dovanų kortelių rinka, aš nenoriu nieko blogo pasakyti tuo. E, Europos centrinio banko vertinimu tai yra tikrai nereikšminga maža rinka ir kol kas priimtas sprendimas neįsimti jokių teisėkros veiksmų dėl šios konkrečios valiutos. Dar vienas dalykas - išsklaidytosios operacijų knygos technologija, ji pakankamai nauja, e, ji susijusi su virtualiųjų valiutų naudojimu, bet per pastarusius trejata metų ar paskutiniais metais ši technologija e, paplito Anglijos bankas. Dabar gilinasi tai, ar tai galėtų būti naudojama kaip atsiskaitimo priemonė ir taip pat kaip galima sėti tai su vertybiniais e, popieriais. Europos centrinis bankas taip pat pradėjo gilintis į šį klausimą. E, raginimas komisijai kurti specialią darbo grupę. Tai gali įvykti kažkokią formą. Galbūt ne viskas bus taip daroma, kaip siūloma pranešime, bet jau atitinkami generaliniai direktoratai bando, e, galvoja apie skaitmeninės rinkos darbo grupę. Ir ten bus sprendžiami inovacijų atsiskaitimų srityje klausimai, mokėjimų srityje klausimai ir galbūt ta darbo grupė e, ir atsiras labai greitai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. O dabar pranešėjas, ponas Van Laitkeris. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad diskusija rodo, jog mes ir toliau su kolegomis svarstysime šį klausimą. Diskusija tikrai labai įdomi, labai laukiu pakeitimų. Esu nusteikęs gana optimistiškai, manau, kad pavyks mums susitarti dėl gerų kompromisų. Du pastebėjimai dėl turinio. Uh, dėl to, apie ką kalbėjo dar iš Rozati. Mes labai aiškiai darome nurodą į apibrėžtį, jie atsirado iš TVF ataskaitos ir mes neturėtume gal kalbėti apie intelektinės nusivės teisės, kur to nereikia. Toliau. Uh, e, įsklaidytosios operacijų knygos technologijos vartojimas. Aš norėjau e, priminti Jums esmos uh, E, ataskaitą, ten kalbama apie tarpuskaitą, atsiskaitimus, prekybą. Dabartiniai teisės aktai šioje srityse tikriausiai ir toliau galios, net ir e, taikančias technologijos. Aš e, dar norėjau akcentuoti pusiausvyrą, dviejopą pusiausvyrą. Pirmiausia, turime apsispręsti, ką reglamentuoti, atsižvelgdami į galimybės ir rizikas. Ir kas yra dar įdomiau, apie tai kalbėjo daugelis kolegų. Klausimas, kada imtis reguliavimo, reglamentavimo projekte aš e, siūlau įkurti specialią darbo grupę, todėl kad mes kuo daugiau žinosime, kaip vyriausybės, e, kaip reguliavimo struktūros, e, tuo ilgiau galėsime sauliaisti laukti. Mintis nėra sukurti kokį nors biurokratinį monstrą, kai kurie kolegos tikriausiai to ir bijo, tačiau mintis yra investuoti, investuoti į mūsų pajėgumus kurie galėtų laukti ir tik tai esant reikalui pradėti reglamentuoti. Aš manau, kad atsiras dar daugiau galimybių, jeigu mes e, palauksime, galėsime vėliau surenguoti kur kas geriau, bet mes e, turėtume būti atsidavę, tai reiškia gerai informuoti, sekti padėti, kad esant būtinybei galėtume įsikišti ir tą padaryti veiksmingai. E, mintis būtų tokia e, darbo grupės, tai nebūtų kažkokia darbo grupė, kuri e, naudotų, eikvotų daugybę mokesčių mokėtojų pinigų. Paprasčiausiai mes tarsi kažką įgytume, būtent sprendimą, kada reglamentuoti. Ir uh, kaip geriau reglamentuoti. Galima tikėtis, kad mes veiksmingiau dirbsime, jeigu tikrai aktualiausių laikų, deramų laikų pradėsime veikti ir tokiu būdu galėtume pateisinti e, išlaidą susijusią su e, tokios darbo grupės veikimu. Aš vėliau gal patikslinsiu savo mintį, bet pasakysiu, kaip ir sakiau pradžioje, kad laukiu jūsų pakeitimų. Bus įdomu juos pamatyti. Mhm. Dėkuoju. Tvarkaraštis. Pakeitimus galima pakei, pateikti iki kovo 22 dienos 12 valandos. <clears throat> Jie bus svarstomi balandžio 19. Kon komitete bus balsuojama 25 ar 26 balandžio, o per plenarinę sesiją gegužės mėnesį, antrąją plenarinę gegužės sesiją. E, svarstysime šį klausimą. Kitas e, darbo tvarkės klausimas privalomi automatinė apmokestinimo srities informacijos mainai. E, komisija patvirtino atitinkamą e, priemonių rinkinį sausio pabaigoje, skirtą su, kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu. Noriu pasakyti, kad dėje Taryba pasiekė, pasiekė politinį susitarimą dėl parlamento nuomonės, tačiau nepasikeitė tvarkaraštis. Nes parlamento nuomonė yra būtina o dabar neatsižvelgta į parlamento nuomonę, e, bet konsultacinė procedūra svarbi, tai yra svarbus institucinis elementas. O dabar suteiksiu žodį pranešėjui Darijus Rozatė. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip minėjote, direktyva, kurią pateikė komisija, yra 2011-16 direktyvos atnaujinimas skirtas e, mokestiniams, skirtas mokėjimus tarp valstybių narių ir jų apmokestinimui, siekiant e, užkirsti kelią mokesčių nemokėjimui. Yra labai svarbu pažymėti, kad taryba jau priemė politinį sprendimą šiuo klausimu, nesuteikdama parlamentui galimybę savo nuomonę pareikšti. Ši direktyva buvo patvirtinta pasitelkus tarybos sprendimo procedūrą parlamentui paliekant tik tai konsultacinį vaidmenį, tačiau daug tinkamiau būtų buvę, jeigu taryba būtų palaukusi parlamento nuomonės. Taigi aš manau, kad reikėtų šį klausimą e, užduoti ponui Daisembliumui, kuris yra euro grupės vadovas, nusiunčiant jam oficialų laišką ir jis ne tik Eurogrupės vadovas, tačiau ir tarybos pirmininkas šiuo metu ir turėtume pareikšti savo apgalestavimą jam dėl tokio sprendimo. Kalbant apie turinį, direktyvos tikslas yra sustiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčių priežiūros institucijų ir užtikrinti skaidrumą mokesčių srityje, tinkamai įgyvendinant E BPO BEPS pranešime pateiktas rekomendacijas dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo. Tai yra didžio 20-ko kontekste e, patvirtintos rekomendacijos ir e, jas įgyvendinant siekiama sustiprinti bedarbiavimą tarp mokesčių priežiūros institucijų ir užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui, mokesčių vengimui bei mokestiniam konkuravimui tarp valstybių narių. Dokumento projekte yra pripažįstama, kad nacionalinės mokesčių priežiūros institucijos privalo gauti visapusišką informaciją apie tarptautinių koncernų mokamus mokesčius ir jų apimtis ir be prieigos prie šios informacijos būtų sudėtinga e, sumažinti didelę žalą darančios e, agresyvios mokesčių planavimo politikos padarinius. Nes e, <clears throat> todėl būtina užtikrinti, kad uh, mokesčių inspekcijos e, gautų prieigą prie informacijos susijusios su pačiais svarbiausiais ekonominiais kintamaisiais, tai yra įplaukomis e, už e, pardavimus iki apmokestinimo sumokėtų mokesčių apimtis, darbuotojų skaičių, įstatinį kapitalą ir ką ir materialų įmonė turtą. Taigi ta informacija turi būti privaloma tvarka keičiamas ir automatiškai tarp valstybių narių automatiškai reiškia, kad valstybės narės per nustatytą laikotarpį privalėtų gavusios paklausimą teikti tokią informaciją ir standartizuotų formatu tą daryti turėtų. Ši prievolė yra taikoma tik tai svarbiausiams įmonėms, kurių bendra apyvarta per metus viršė 750 milijonų eurų. Atrodo, kad e, ta kartelė yra užkelta pakankamai aukštai, tačiau remiantis komisijos vertinimu, ši viršutinė riba apriektų maždaug 90 procentų visų tarp valstybinių pinigų srautų judėjimų tarp e, mokėjimų, kurios vykdo tarptautiniai koncernai, taigi tai reikštų liūto dalį, siekiant užkirsti kelią žalingai mokesčių mokėjimo praktikai. Be to, direktyvoje siekiama sumažinti iki minimumo administracinę naštą įmonėms, pirmiausiai remiantis e BPO atitinkamą pranešimą dėl mokesčių bazės erozijos nuostatomis ir EBPO e narėms sumažėtų biurokratinė našta, nes ta informacija būtų pateikiama vienodu standartizuotų būdų. Taigi komisija stengiasi tą administracinę naštą kuo labiau sumažinti. Dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra siekis laikytis subsidiarumo principo, e, nes e, akivaizdu, kad e, šio klausimo negalima išspręsti valstybių narių lygių, be plataus masto tarptautinio bendradarbiavimo tarp atskirų šalių grupės mėginimai pažaboti žalingą mokesčių mokėjimo praktiką nebūtų sėkmingi ir veiksmingi. Taigi Aš kaip pranešėjas iš esmės pritariu komisijos pasiūlymui, taip pat norėčiau savo ruoštų pasiūlyti šiam projektui kelis pakeitimus nesminio pobūdžio pirmiausiai. Siūlau, kad komisija taip pat dalyvautų šiame procese ir taip pat automatiškai galėtų gauti prieigą prie valstybių, prie atskaitomybės pagal šalis, e, prie informacijos, kuri teikiama atskirų šalių teikiamose ataskaitose. Nes e, šiuo metu teikiama informacija e, kuri yra renkama, e, jinai yra renkama apie įmonės, kurios e, turi filialų arba kapitalo keliose valstybėse narėse. Ir mes manome, kad reikėtų numatyti prievolę šiame dokumente teikti tokią informaciją taip pat ir komisijai. Kodėl? Todėl, kad komisija būtų viena iš institucijų, arba jos mm, viduje veiktų institucija, kuri būtų atsakinga už šios direktyvos nuostatų įgyvendinimo stebėjimą. Ir tokiu būdu komisija galėtų patikrinti, kaip mm, vyksta tas automatiškas keitimasis informacija. Dar vienas pasiūlymas, kurį teikėme savo pranešime, susijęs su tuo, kad mm, komisija turėtų praėjus metams nuo šios direktyvos įgyvenimo pradžios e, atsiskaityti parlamentui ir tarybai <clears throat> apie taikomų priemonių veiksmingumą. Todėl mes raginame komisiją parengti atitinkamą ataskaitą dėl tos atskaitomybės pagal šalis ir įsitikinti, ar taikomos priemonės atitiko mūsų lūkesčius, siekiant sumažinti žalingą mokesčių mokėjimo praktiką. Tiek būtų įžangai, panė pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Socialistų demokratų frakcijos vardu. Nematau pono Morelio. Labai trumpai noriu palankiai vertinti pranešėjo mintis, pritariu jūsų susirūpinimui dėl tų kokių veiksmų ėmėsi taryba, neatsižvelgdama į parlamento poziciją, turint omenyje, kad parlamentas buvo ta institucija, kuri labiausiai skatino imtis konkrečių veiksmų siekiant e, įvesti tvarką mokesčių e, mokėjimo srityje. Ši iniciatyva yra susijusi ne tik su takso komiteto veikla, tačiau taip pat ir su kitais teisiniais dokumentais, e, kurie bus svarstami ekonomikos komitete, tęsiant e, pirmojo taksio komiteto e, veiklos metu pradėtą tyrimą, kuris dabar perkeltas į antrąjį taksį komitetą. Taigi aš raginu laikyti šiame komitete nuseklaus požiūrio, vertinant visą procesą. Kalbant apie būtent šį klausimą, norėčiau pritarti vienam iš pranešėjo pasiūlymų, būtent, kad komisija daug labiau įsitrauktų į šį procesą, taip pat manau, kad yra labai e, svarbu kontroliuoti tas ataskaitas teikiamas e, tarptautinių koncernų dėl jų padalinių veiklos e, skirtingose šalise. Būtina užtikrinti, kad atskaitomybė ir ataskaitų už veiklą atskirose šalise rengimas būtų viešas, neskleidžiant e, svarbiausių verslo paslapčių. Tačiau labai svarbu, kad būtų užtikrintas skaidrumas, kad e, patikima informacija būtų aiškiai suvokiama tiek piliečių, tiek pačių įmonių, tiek e, mokesčių priežiūros tarnybų. Taigi šis procesas tik prasidėjo. Ir e, reikės įtraukti dar papildomų priemonių kad e, būtų užtikrinta jo raida. bei nenukentėtų Europos integracija ir būtų mokami sažiningiau mokesčiai. Bei nepažeidžiama vienbalsiai priimamų sprendimų tvarka dėl mokesčių politikos taryboje. Bet kokiu atveju parlamento vaidmenį mes turėtume siekti stiprinti. Nors ir iki šiol mes laikėmės labai iškios pozicijos dėl būtinybės e, užtikrinti nuoseklumą ir e, daryti tą taip pat ir vykdant teisėkuros veiklą bei reaguoti į komisijos ir tarybos atitinkamas iniciatyvas. iniciatyvas. Todėl būtent šiame kontekste yra labai svarbus, nes neišsakyti pirmininko pastebėjimai. Ir Korūninin. Ačiū padėkoti pranešėjui už labai puikiai nuveiktą darbą. Kolega Rozatė nurodo labai svarbus aspektus, kurie atsispindėjo komisijos pasiūlyme ir rekomendacijose atskiroms valstybėms narėms. Be to pranešėjas siūlo įtraukti komisiją kaip e, tą informacijos mainų šalį taipogi, kadangi šita informacija yra skirta valstybėms narėms, manyčiau, kad reikėtų laikytis kitokio požiūrio. Manyčiau, kad pakaktų komisijai gauti metinę ataskaitą. Komisija turėtų mm, vadovautis mm, EBPO e, e vykdomų darbų, įgyvendant pavyzdžiui BEPS mokesčių bazės erozijos e, rekomendacijas, kadangi jos taip pat yra skirtos teikti ataskaitas valstybėms narėms atskirai. Aš manyčiau, kad šitos mm, ataskaitos turėtų būti viešinamos, tuo labiau, kad mes siekime mokesčių bazės erozijos ir taip pat siekime, kad mokesčiai nebūtų uh, mokesčių būtų išvengiama perkeliant savo veiklą į kitas valstybės. Tiesiog komisija turėtų įsiklausyti į parlamento siūlymus, kadangi mes taip pat norime dalyvauti iš sprendimų paieškoje. Dėkuoju. Aldė vardu. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Rozatį, pagirti jį už puikų darbą, kurį jis iš tikrųjų nuveikė per trumpą laiką, rezultatai akivaizdus. Todėl aš pritariu ir laiško e, siuntimui kolegai Daiseblum Mes e, žinome, nors ir džiaugiamės, kad taryba pagaliau e, veikia sparčiai, tačiau kita vertus reikėtų atsižvelgti ir parlamento nuomonę, dėl to aš pritariu Rozatį idėjai parašyti laišką Eurogrupės vadovui. Mūsų frakcija pritarė BEPS e, ataskaitai ir joje suformuluotoms rekomendacijoms kalbant apie šią direktyvą, teisingai buvo pastabėta, kad informacija turėtų būti privaloma ir automatiškai teikiama. Todėl šitos rekomendacijos turėtų būti įgyvenamos kuo greičiau. Labai gerai, kad komisija pateiks informaciją, kaip siūlė Rozati, ne apie šitų, direkty... šitų gairių įgyvendinimo veiksmingumą. Žinoma, informacija turėtų būti minimali. Pažiūrėkime, kaip visa tai atrodys praktikoje, tačiau svarbiausias dalykas yra šių informacinių uh, mainų veiksmingumas. Ypač po to, kai šitie informaciniai mainai taip automatiški, mes turėtume palūkėti rezultatų, kadangi valstybės narės kaltina viena kitą, e, sakydamos, kad mes turime informaciją, tačiau jūs mūsų jos neprašėte. Taigi e, komisija turėtų kada nors pateikti ataskaitą apie tai, ar pasiteisino šitie automatiniai informaciniai mainai. Dėkuoju pranešėjai Rozatį. Dėkuoju. Viegas. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie automatinius informacijos mainus, tai nėra nauja idėja. 2003 metais buvo parengta direktyva dėl santaupų uh, palūkanų. Bet to 1988 metais kai kurių valstybių pageidavimu buvo parengtos informacinių mainų gairės, taigi čia nieko naujo. Tačiau kyla klausimas, kodėl šitos gairės niekad nebuvo iki galo taikomos. Ekofino tarybos dokumentai mums buvo pateikti ir juose atsispindi, kad 26 valstybės apskritai nevykdo informacinių mainų susijusių su uh, mokesčiais. Todėl mes manytume, kad reikėtų tiesiog užsimoti plačiau, tiesiog siekti, kad šita informacija būtų prieinama viešai, kadangi labai svarbi visuomenės nuomonė, kadangi visuomenė gali padėti kovoti su įdinga mokesčių praktinė, mokestinių sukčiavimų ir mokesčių slėpimu. Dabar kalbame apie tai, kad ataskaitos apie mokesčius turės teikti tik tai pačios didžiausios tarptautinės bendrovės, tačiau daug jų nepateks į šitą reguliavimo sritį. Manyčiau, kad reikėtų išplėsti bendrovių, kuriams taikoma šitą nuostatą sąrašą. Be to, mes manome, kad tai yra naudingas, geras žingsnis į priekį, tačiau mes ir toliau turime siekti išlaikyti e, spaudimą dėl to, kad šitos nuostatos būtų taikomos geriau negu praeitie. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pagirti kolegą Rosati rengiant šitą pranešimą. Aš pritariu kolegoms, kad e, reikia apgalėstauti dėl to, kad taryba prieimė sprendimą nepasikonsultavusi su parlamentu ir todėl reikėjo išreikšti savo apgalėstavimą. Dėkuoju pranešėjui, kad jisai paminėjo ir šitą mūsų laišką. Abejonių kelia trys dalykai. Pirmiausia, direktyvos taikymo sritis taip pat taikymas tik tai didelioms įmonėms ir konfidencialios informacijos e, apsauga. Kaip ir SND, nežinau, ar SND frakcija mums pritars, tačiau vis dėlto mums kyla abejonių dėl apibrėžimo tų didelių įmonių, kurioms yra taikoma šita direktyva. Manyčiau, kad taikymos rytis yra per daug uh, siaura ir todėl vertėtų pagalvoti apie jos išplėtimą. Kitas dalykas, reikėtų pagalvoti, kas yra maža ir vidutinė įmonė būtent šiame informacijos mainų e, teisės akto kontekste, kadangi ir mažos, ir vidutinės įmonės e, dalyvauja konkurencinėje kovoje, tai nereikėtų daryti nuolaidų kai kurioms pakankamai didelėms įmonėms. Jeigu e, bendrovės vis dėlto neteiks informacijos valstybėms narėms, mes nieko negalėsime padaryti. Kita vertus, netgi ir tuo atveju, jeigu valstybės narės nesidalins šitą informaciją viena su kita. Kitas dalykas, e, trečiosios šalyse finansų įstaigos kartais e, išskaito mokesčius ir jie nepatenka į ES išdą. Kitas dalykas yra tokių pervedimų į kitas valstybės ir tie, tos lėšos yra neapmokėsinamos. Be to, kartais tarptautinės bendrovės, galvodamos apie, teikdamos apie uh, būtinybei apsaugoti konfidencialius duomenis siekia išvengti šitų teisės nuostatų taikymo. Todėl labai svarbu komisijos pasiūlymo kai kurias nuostatas sustiprinti dėl papildomos informacijos, dėl uh, uh, antrinių finansinių produktų uh, E, apmokestinimo. Be to, šitas informacijos teikimas pagal valstybės narės yra labai svarbus aspektas ir manyčiau, kad reikėtų jį toliau plėtoti. Dėkoju. Dabar perėskime prie spontaniškų pasisakymų iš salės. Atsiprašau, pirmiausia, ponė Kapel dar pasisakys. Ačiū norėčiau pritarti pranešėjo idėjai Eurogrupės pirmininkui Daiselblomui mm, parašyti laišką apgailestaujant, kad taryba priėmė sprendimą nepasikonsultavusi su parlamentu. Iš tikrųjų šitas pranešimas yra subalansuotas, jame yra kalbama apie tai, kad informaciją reikėtų teikti tik tai konkrečioms valstybėms, teikiant konkrečią informaciją susijusią su veikla vykdoma tarptautinėse didelėse bendrovėse yra bandoma taip kovoti su įdinga ir agresyvia mokesčių planavimo praktiką yra numatomos keturios priemonės, kurias pasiūlė komisija kovodama, siekdama kovoti su mokesčių vengimu, bet to yra minima ir e, strategija, kuria yra siekiama paž, pažaboti įdingą ir agresyvę mokesčių planavimo praktiką. Tai yra suderinta su EBPO BEPS rekomendacijomis. Iš tikrųjų, yra numatytos ir papildomos priemonės. Dabar konkrečiai perinu prie pranešimo pasiūlymo konkretus aspektai, pavyzdžiui, 750 milijonų eurų riba kuri yra taikoma tarptautinėms bendrovėms, bet to subsidiarumo principas, apmokestinimo principas, pagal kurį apmokestinimas turi būti vykdomas pagrindinės buveinėmis valstybėje yra labai priimtini e, principai. Be to, mokesčiai turėtų būti apskaičiuojami pagal pelną, pagal pajamas ir taip toliau. Kalbant apie terminus, manyčiau, kad 12 mėnesių laikotarpis yra per ilgas. Manyčiau, kad e, tokios didelės įmonės galėtų pateikti ataskaitas per trumpesnį laiką apie savo veiklą konkrečioje valstybėje. Taigi aš manyčiau, kad tiesiog per pirmąjį metų ketvirtį galėtų jos tą informaciją pateikti. Tai, kad remiamasi EBPO rekomendacijomis yra priimtina, tačiau aš manyčiau, kad prieš priimant sprendimą dėl tų ataskaitų viešinimo reikėtų sulaukti poveikio e, vertinimo, kuris, kurio tikimėmės balandžio mėnesį. Tiesiog reikėtų pagalvoti apie e, e, sąnaudų ir naudos santyki. Be to, nežinau, ar reikėtų automatiškai į šitą informacinių mainų procesą įtraukti komisiją. Manyčiau, kad šitą informaciją turėtų tai, kad komisija būtų taip pat informuojama apie teigiamas ataskaitas, nėra visiškai reikalingas ir naudingas žingsnis. Mes kalbame apie kovą su mokestiniu sunkčiavimu ir su mokesčių vengimu ir nemanau, kad reikėtų komisiją įtraukti į tuos informacinius mainus tarp valstybių narių. Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Morel. Ačiū, gerbimas pirmininkė. E, man užtruko, kol atvykau čia, bet e, labai norėjau pakalbėti apie šį pranešimą. Mums socialdemokratams jis ypatingai svarbus. Dėkoju ponui Rozačiui. E, taip pat dėkoju tiems, kurie pasisako už atskaitomybę pagal šalis mes pranešėjai, šešėliai pranešėjai sutarėme dėl e, teksto, nes bijojame, kad pasikartos e, daktrys scenarius, kai valstybės narės nenorės e, pasiekti sustarimo, kalbės tik apie techninius dalykus, kol nesulauks Europos parlamento išvados. Pieras e, Morkovici e, turi dabar gerą bazę, e, gerą tekstą ir matome, kad jau prasidėjo tam tikri veiksmai. Inicijatoriai tų veiksmų buvome mes, Europos parlamentas taip pat pilietinė vei, visuomenė. Viskas tarsi žengia teisinga linkme, tačiau yra galimybių ir kai ką pagerinti. Uh, Aš norėčiau paminėti du dalykus labai trumpai. Pirmiausiai, visas Europos parlamentas pasisako už atskaitomybę pagal šalis ir e, mes e, taip pat e, atitinkamų direktyvų peržiūros metu pasisakome už viešą duomenų skelbimą tokių. Manau, kad mes turėtume užsitikrinti nuoseklų tekstą ir neprieštaraujančius tarpusavyje, neprieštaraujančias tarpusavyje nuostatas įtvirtinti. Ir e, todėl skaidrumas negali būti siejamas tik su 10 ar 15 procentų e, didžiųjų korporacijų. E, ir reikia galvoti pirmiausiai apie apyvartą ir taip pat apie daugia nacionalinės ir nacionalinės e, neveikiančias tarptautinių mastų įmonės, kad būtų galima įtraukta kaip galima, e, kaip galima daugiau e, įmonių. Ir dabar pagal akcininkų direktyvą numatyta 40 milijonų apyvarta 250 darbuotojų. Taip pat reikėtų E, akcentuoti, kad turi būti įtraukti tokie dalykai, kaip pavyzdžiui valstybės pagalba. Ir e, mūsų tikslas yra sukurti veiksmingus, gerai veikiančius e, teisės aktus. Ir reikia atsisakyti išimčių valstybės narės, pavyzdžiui, nori pasilikti teisę neskelbti tam tikros informacijos. Mes labai dažnai e, pasitelkėme amerikiečių pavyzdį, pavyzdžiui, faktos. E, ir taikomas, taikoma e, atskaitomybė, kuri nenumato jokių išimčių ir daugia veikiančioms keliose šalyse korporacijoms. Mes turėtume sekti tuo pavyzdžiu ir manau, kad galima tam tikras e, nuostatas pa, įrašyti papildomai į tekstą, bet šiaip darbas vyksta gerą linkmę. Ponas Tremoze. Hareguetondo. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau mm, išsakyti savo apmąstymus apie tai, kaip svarbu, kad e, taryba nemano apie tai, jog reikia e, komisiją įtraukti į e, koordinavimą informacijos mainų tarp valstybių narių. Man atrodo, tai gali turėti labai neigiamų pasiekmių ir e, mes turime išsakyti savo nuomonę, mūsų komitetas. Pirmiausia, aš manau, kad informacija tarp valstybių narių netitinka bendrosios rinkos reikalavimų eurozonos valdysenos principų. E, valstybės narės e, teikia informaciją apie savo fiskalinę politiką, apie įmonių veiklą, bet komisija at atlieka e, tam tikro valdytojo vaidmenį eurozonoje ir ji taip pat yra bendrosios rinkos principų gyvenimas sergėtoje. Ir dar vienas dalykas, taip vadiname valstybės pagalba, jos įtraukimas. Europos komisija e, per konkurencingumo komisarą turi siekti e, užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų patvirtintus e, principus ir e, sekti, ar nėra sustarimų tarp, pavyzdžiui, e, valstybių narių ir tam tikrų įmonių. Ir taip pat mes turime galvoti, kaip užtikrinti komisijai vaidmenį, kad atsirastų tam tikri pagrindai finansų ministerijos ES mastu ir reikėtų, kad būtų galvojama apie tokius pradmenis e, finansų ministerijos, nes tai yra susijęs su valdysena. Reikia, kad ES turėtų kažkokius tai rudimentinius elementus e, tokios e, srities finansų ministerijos. Kalbė žemų. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau e, pasisakyti labai trumpai, tačiau, kadangi atstovauju ES piliečiams, e, kurie yra labai surūpinę ir noriu pasakyti vieną dalyką. Visiškai beveik viskam pritariu iš to, kas e, buvo pasakyta E, įskaitant mūsų e, bičiulę Korą, kuri viską labai gerai išsakė, bet dar pasakysiu, kad šis klausimas yra labai svarbus ir nėra tik tai techninis klausimas. Jūs visi puikiai e, atlikote savo darbą, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, bet šiaip šis klausimas yra politinis, norėčiau paprašyti, kad panas Rozat ir kiti to nepamirštų. Uh, Mes e, dabar išgyvename e, tam tikrą nuosmukį lankstumo ir labai e, mažai ko piliečiai besitik iš ES, ko laukia ir reikia siekti, kad mes tam tikrų būdų užtikrinsime labiau integruotą Europą ir tas tekstas mums padės. Ir aš tuoj pat baigsiu, nebenoriu nieko daugiau pasakyti. Ir nu, galimas nesikišimas komisijos į šią sritį yra politinė prasme visiškai neprimtinas. Tai yra provokacija tarybos, kuri e, tampa e, priešų geresnės ir platesnės, gilesnės Europos. Ir aš e, norėjau priminti Jums šį klausimą, kuris e, nėra koks pašalinis klausimas, bet politinė prasme nepaprastai svarbus klausimas. Peter Zimon. Norėčiau pritarti tam, ką jau kiti kolegos anksčiau minėjos. Labai svarbu užtikrinti skaidrumą, tačiau Skaidrumas yra prasmingas tik tai tuo atveju, jeigu atitinkamos institucijos, kurios e, gauna tą skaidrį informaciją, atitinkamai jie pasinaudoja ir ta institucija yra komisija ir komisija, nors ir būdama sutarčių sergėtoja vis tiek palieka tam tikras juodas dėmes mokesčių mokėjimo srityje ir jų nepašalinus vienos valstybės vis tiek galės pasinaudoti esančiamis spragomis e, išvengdamos mokesčių. Jeigu mes dabar pasitelkę iš ankstinius e, sustarimus dėl mokesčių e, norime panaikinti, tai komisija turėtų pasinaudoti savo turimomis priemonėmis ir imtis aktyvų veiksmų, o visi tie, kurie nenori, kad komisija vėl e, veiktų atitinkamai, e, tai yra arba patys nenori, kad komisija veiktų, arba tampa tampamais už virvučių tų, kurie nenori, kad komisija veiktų. Jeigu daugiau norinčių kalbėti nėra, tai komisijai dabar žodis. Labai ačiū. Komisija norėtų padėkoti šiam komitetui ir pranešiai ponui Rozatį už jo darbą. Manau, kad skaidrumo stiprinimas yra vienas iš svarbiausių elementų komisijos strategijoje skirtoje kovoti su agresyviu mokesčių planavimu. Mes turime direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo, DAC 2, DAC 3 buvo minima ir dabar atsiras DAC 4, tai yra labai svarbus pasiekimai, kurie mokesčių inspekcijoms užtikrins informaciją reikalingą norint vertinti riziką susijusią su e, tam tikromis struktūromis, kurias, e, kurios yra įdėktos mokesčių mokėtojų labai. Mes vertiname bendradarbiavimą su Europos parlamentu šioje srityje ir tikimės, kad galėsime taip pat dirbti, gyvendami, rengdami kitus projektus. Mes turime siekti rezultatų kaip galima greičiau ir komisija e, yra pasiryžusi tą daryti, daug suinteresuotų subjektų to prašo tų skubių veiksmų. Dėl šio konkretaus dokumento e, taip pat e, greitai aiškėja rezultatai. EBPO jau seniai užsima šiuo klausimu. 20 ir 28 valstybių narių jau pasirašė e, dėl principų keistis informacija e, plėtojami ar jau įdėkti yra nacionaliniai teisės aktai. Ir visai nenuostabu, kad pažanga yra sparti, Tuo pačiu komisija visiškai pripažįsta parlamento asmenį vaidmenį visos procedūros metu. Dėl procedūros kalbama apie privalomą e, automatinį keitimąsi informaciją, kad tai nepaprastai svarbu. Ir taip pat e, pildomas sąrašas informacijos, e, kurią turi keistis mokesčių mokėtojai ir mokesčių inspekcijos ir taip pat mokesčių inspekcijos tarpusavėje ir tai mūsų nuomonė yra pozityvūs poslingiai. Šiandieną dėl turinio buvo išsakyta keletas dalykų ir aš į tris e, iš jų sureaguosiu. Komisija pateikė savo pasiūlymą vadovaudamėsi rekomendaciją e, patvirtintą e BPO lygiu, tai yra e, veiksmai susijęs su mokesčių bazės erozija ir pelno perkelimu, 13 veiksmas ir tikslas mūsų yra nesukurti papildomo ligmens atskaitomybės daugia nacionalinėms bendrojams, teikiant informaciją pagal šalis, bet labai aiškiai pamatyta, kad ES ir kitos e, daugianacionalinės bendrovės vidoje rinkoje turi laikytis tų pačių taisyklių ir tai atsispindi kompromisinėme tekste dėl apriepties ir informacijos turinio, dažnio bei laiko. DAC 4 atitinka EBPO rekomendaciją. Tai yra svarbus elementas. Antras dalykas - komisijos vaidmuo. Jis tam tikrą prasme apibrėžtas e, DAC direktyvoje dėl administracinio bendradarbiavimo, o komisija e, e, rinks visą būtiną informaciją tam, kad būtų galima užtikrinti gerą direktyvos įgyvenimą ir valstybės narės kasmet turės pateikti informaciją, nurodyti kliūtis, trūkumus ir įvardyti sritis, kurias reikėtų patobulinti. Komisija reguliariai analizuoja situaciją. Papildomai prie DAC 4 komisija gaus informaciją iš valstybių narių apie daugia nacionalinės grupės, kurios atsisako teikti informaciją. E, mums atrodo, kad tai yra svarbus elementas tam, kad e, realiai vyktų informacijos mainai. Taip pat ar e, suinteresuotų subjektų organizacijos turėtų e, galimybę susipažinti su informacija. Mūsų nuomonė tai yra atskiras dalykas, apie kurį šiuo metu galvojame. Keletą kartų e, buvo patvirtinta, kad pasakyta, kad komisija rengia poveikio vertinimą, viešasis konsultacijas ir bus patvirtinta patvirtinti tam tikri principai, pagal kuriuos e, suinteresuoti subjektai turės galimybę susipažinti su informacija e, ir ataskaitomis pagal šalis. E, tiek. Labai ačiū dar kartą parlamentui už šį pranešimą. Laukime tolesnio darbo konstruktyvaus bendradarbiavimo. Dėkoju. Ačiū komisijai. Žodis pranešėjui apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už dalyvavimą diskusiją visiems kalbėtojams, ypač šiems pranešėjams. Dėkoju už konstruktyvius komentarus. Galiu daryti išvadą, kad DAC ketvirtai priemonė yra pritariama plačių mastų ir negalime kovoti veiksmingai su mokesčių vengimu, mokesčių slėpimu, jeigu neužtikrinsime atitinkamos e, atskaitomybės mokesčių mokėjimo bei nenustatysime dalymosi šią informaciją mechanizmo tarp valstybių narių. Taigi Tokią svarbę išvadą galime padaryti. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie pritarė mūsų iniciatyvai pareikšti nepasitenkinimą tarybos priimtų sprendimų, priimti politinį sprendimą nesulaukus parlamento nuomonės. Svarbu tą nepasitenkinimą pareikšti ne tik dėl procedūrinių priežasčių, tačiau, kaip ir vienas iš kolegų minėjo, siekiant užtikrinti veiksmų nuseklumą rengiant ir tvirtinant visą dokumentų rinkinį. Dėl kito klausimo galbūt, dėl dar vieno klausimo buvo galbūt mažesnis sutarimas pastebimas, tačiau manau, kad dar galėsime viską apsvarstyti toliau, dirbdami su šešėliniais pranešėjais, tai yra dėl informacijos viešinimo. Vis dar laukime, kol komisija atliks atitinkamą poveikį vertimą. Taigi siūlau šį klausimą, mm, diskusiją šio klausimu nukelti vėlesniam laikui, tačiau dauguma kolegų pritarė taip pat pasiūlymui, kad komisija gautų prieigą prie informacijos e, teikiamos e, ataskaitose dėl veiklos atskirose šalyse. Nes tik tai tokiu būdu būtų galima užtikrinti direktyvos nuostatų įgyvenimo kontrolę ir įsitikinti, ar valstybės e, dalindamosi atitinkamą privalomą informaciją vykdo prisimtus įsipareigojimus. Taigi aš manau, kad tikrai neturėtume prieštrauti, kad komisija dalyvautų šios, šiame e, keitimosi informacija procese. Tačiau, aišku, galime dėl to diskutuoti. Kalbant apie direktyvos apriepti, kai, dėl kai kurių aspektų buvo pareikšta tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, dėl dabar nus, siūloma nustatyti 750 milijonų eurų metinio, metinės apyvartos slengsti arba viršutinę ribą, buvo siūlymų tą ribą sumažinti. Tačiau pagrindinis argumentas pasirinkti būtent tokią ribą buvo EBPO e, mokesčių bazės erozijos ataskaitos nuostatų laikymasis. Taigi mes norėjome, kad būtų įtrauktos tam tikros ES veikiančių įmonių kategorijos iš šią apripti. Žinoma, kad būtų šie standartai taikomi tiek ES, tiek ne ES e, valstybėse veikiančioms įmonėms, galbūt reikėtų pasirinkti būtent vienodus standartus ir dėl šios priežasties buvo pasirinkta ta viršutinė apyvartos riba metinės. Kalbant apie sankcijų taikymą už šios direktyvos nuostatų nesilaikymą, tai šį klausimą manau, kad reikėtų dar pasvarstyti išsameu, ypač e, apie galimybę taikyti tam tikras e, mokesčių sulaikymo priemonės. Manau, kad e, šis klausimas vertas tolesnių diskusijų dėl tvarkaraščio. Noriu priminti, kad direktyvos nuostatos iki šių metų pabaigos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę ir tai yra pakankamai greita procedūra. Taip pat siūloma numatyti galutinį terminą tarptautiniams koncernams teikti ataskaitas nacionalinėms mokesčių institucijoms, tai yra po 12 metų, tai yra po 12, praeis 12 mėnesių nuo fiskalinių metų pabaigos. Aš manau, kad tas laikotarpis yra galbūt per ilgas, tačiau mes čia vėlgi vadovaujamės ABPO rekomendacijomis e, ir būtent pranešime ataskaitoje dėl mokesčių bazės erozijos ABPO yra siūlomas tas 12 mėnesių laikotarpis ir mes nenorėtume dabar čia kažko keisti tam, kad nenukentėtų bendra tvarka. Taip pat buvo, išgirdome dar ir kitų komentarų, kurios e, aš pasižymėjau ir neturiu jau parengtų atsakymų visus klausimus, tačiau džiaugiuosi, kad e, dėl bendrų principų patvirtinti ir poreikio patvirtinti tokį teisės aktą mes sutarėme ir esu nusiteikęs toliau dirbti kartu su kolegomis šešinės pranešėjais tam, kad e, pasibaigus procesui pasiektas rezultatas būtų teigiamas. Ačiū. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi kovo 21 dieną 17 valandą. Pakeitimus svarstysime balandžio 25 dieną 2016, balsuosime komitete balandžio 26 dieną, o plenarinėme posėdėje gegužės pirmąją. Dabar perėmė prie penktą mūsų darbo atvarkės klausimą, tai yra ES teisės taikymo stebėsime 2014 metų ataskaitą. Nuomonės referentas yra ponas Ramon Tremoza. Prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš parengiau šitą nuomonę ir tikiuosi įdomios diskusijos ateinančiomis savaitėmis. 2014 metais komisija gavo tūkstančių skundų dėl bendrijos teisės pažeidimų. Pavyzdžiui, iš Ispanijos 500 tokių skundų buvo gautų, iš Italijos pakankamai daug taipogi. O 10-14 metų laikotarpiu komisija pradėjo 3500 e, e, teisės pažeidimo procedūrų dėl maždaug 130 įvairiausių teisės aktų tariamo pažeidimo. Todėl kyla klausimas, ar ES teisės aktai yra tokie neveiksmingi, kad valstybės narės jų nesilaiko ir ar valstybės narės apskritai laikosi finansinių teisės nuostatų. Tik tai Vokietija atrodo vienintelė laikosi visų teisės nuostatų pažeisdama galbūt tik tai vieną direktyvą. Pavyzdžiui, Lenkija pažeidžia 10, Luksemburgas 9, e, Ispanija 8 direktyvas ir taip toliau. 2014 metais tik tai 10 iš 157 rekomendacijų teikiamų pagal Europos semestrą buvo tinkamai arba visiškai įgyvendintos. Taigi tai sudaro tik tai 6 procentus, o Vengrija, Lenkija, Čekijos Respublika labiau laikosi EBPO rekomendacijų, o ne ES rekomendacijų arba netgi teisės nuostatų. Taigi šiame pranešime aš e, siūlau atsisakyti e atsisakyti tos sistemos, pagal kurią valstybės narės gali savo nuožiūrę taikyti ES teisės aktus arba ne. Be to, pastaraisiais metais mes siekime sustiprinti uh, mokestinės teisės nuostatas, tačiau valstybė, e, komisija tiesiog nelaiko e, pareiga imtis priemonių prie tokias valstybės, kurios nesilaiko sistemiškai ES teisės aktų, pavyzdžiui, kaip Ispanija. Pavyzdžiui, dėl santopų indėlių apsaugos e, nuostatų Ir galiu pasakyti tą patį, valstybės narės, narės jų nesilaiko. Jeigu to nedarysime, tai bankų sistema iš tikrai, jeigu bus nesilaikoma nuostatų, tai bankų sistemos nesustiprinsime, nors to siekiame, o tai reiškia, kad ES ir piliečiai ir toliau skeptiškai vertint ES veiksmus, kadangi, pavyzdžiui, Ispanijoje yra teigiama, kad visose valstybėse nesilaikoma teisės nuostatų, o Ispanijoje, kur yra milijonas bedarbių, yra teigiama, kad viskas visos situacijos mm, sudėtingumas atsiranda dėl teisės e, aktų nesilaikymo. Nėra jokios krizių valdymo sistemos, nėra jokių priemonių prieš tas valstybės, kurios nesilaiko ES teisės nuostatų. Yra teigiama, kad reikia mažiau reglamentų, bet daugiau direktyvų. Pavyzdžiui, bankų sektoriuje apskritai dažniausiai nesilaiko ES teisės aktų. Mes turime ir toliau tikrinti, kaip laikomasi ES teisės aktų, jeigu norime išlikti patikimi ir ateityje. Todėl aš siūlau įsteigti komitetą, kuris bus, arba darbo grupė, kuris bus, būtų įsteigtas prie EFKO ar kito komiteto. Be to, norėčiau paraginti komisiją, kad jinai pagaliau imtųsi veiksmų, kadangi neveikimo laikas tikrai baigėsi. Reikia tiesiog e, vykdyti demokratinius įgaliojimus. Iki šiol nebuvo jokių pastangų parodyta, kad valstybės narės tinkamai įgyvendinti teisės aktus. Ačiū. parlamento rinkimai visuomet paskatina imtis veiksmų. Žinoma, reikėtų atsižvelgti į įvairų skirtingą požiūrį dėl konstitucijų nuostatų. Aš norėčiau kalbėti EPP šešėlinio pranešėjo vardu, Markučelo vardu, kuris negalėjo atvykti į šitą posėdį. Aš tiesiog perskaitysiu tai, ką jis parašė. Pirmiausia, mes džiaugiamės nuomonę, kurią paruoš, parengė kolega Tremosa, tai yra geras pagrindas toliau dirbti, labai svarbu tinkamai įgyveninti jau priimtus teisės aktus. Ir tai yra svarbiausias mūsų veiklos aspektas. Labai svarbu įgyveninti rekomendacijas pagal ekonominės valdysenos principą. Ir labai svarbu, kad šioje pranešime, šiame pranešime minimos konkrečios valstybės. Dėkuoju. SND vardu Furunculita. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponės ir ponai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo parengtą nuomonę, kurioje atsispindi įvairiausi aspektai Jiems galėčiau pritarti, be kita ko pritariu ir siūlymui, kad ES privalomai reikia taikyti teisės aktus, kad sąjunga būtų tvirta, taip kaip yra viskas suformuluota steigimo sutartyse. Bet to pagrindinių, Europos pagrindinių teisių hartijos nuostatos yra tokios pat svarbios kaip ir sutarties nuostatos. Tačiau vis dėlto e, reikėtų pagalvoti apie kai kuriuos pakeitimus. Pavyzdžiui, trečiajame punkte galbūt reikėtų pabrėžti, kad mokėjimų direktyvos pavėluotas įgyvenimas valstybės narėse veiki, e, E, pateisinamas ekonominė krize ir dėl tos priežasties šita direktyva nebuvo iki galo e, įgyvendinta. E, tačiau kita vertas kredito institucijoms numatoma pagal šią direktyvą rinkos priežiūra. Be to, pavyzdžiui, direktyva dėl vartotojų teisės ir kitos taip pat nėra tinkamai įgyvendintos. Ketvirtas punktas - euro zonos ir euro pobūdis verčia tiesiog per daug sutelkti dėmesio į tam tikras sritis. Dėl tos priežasties buvo įsteigtas e, ekonomikos stebėsinos ir Europos semestro e, e, principas. Tačiau kita vertus labai svarbu pasinaudoti lankstumo galimybėmis iki galo. Europos pinigų sąjunga ir bankų sąjunga turi būti užbaigtos kurti, tai yra ir daroma. Mes pritarėme, kad bankų reglamentas yra labai svarbus, todėl džiaugiamės, kad jūs kalbate apie santaupų garantijų e, e, sistemą ir labai svarbu, kad tos priemonės neprieštarautų viena kitai. Kitas dalykas - skaidrumo didinimas, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos apie ES teisę. Tai yra labai sveikintinas dalykas ir dėkuoju pranešėjui ir tikiuosi bendradarbiauti su kitais šešėlint pranešėjais. Ačiū, pirmininkė. Kei negalėjo atvykti į posėdį, manęs paprašė jos vardu pasisakyti. Kei norėtų padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Ji sutinka su tuo, kad tam tikros e, finansinės e, paslaugos teisės aktai minimi, kurie neįgyventinami ir kelia tikrai daug problemų, kaip jūs ir sakėte pradžioje. E, jis sako, kad tikrai pritrenkė, jog dirbant su MIFID 2, paaiškėjo, jau rengiant naują reglamentą, paaiškėjo, kad MIFID 1 neįgyveno daug šalių bet kai e, supranta valstybės narės tam tikrais atvejais, kodėl jos vėluoja įgyvendinti direktyvas. Taip atsitinka todėl, kad nerealistiški e, tvarkaraštai e, numatomi, e, pavyzdžiui, dėl e, kontrolinių e, principų e, reglamento per nelik daug ambicijų kartais matome. E, Mes kalbame apie e, geresnį reglamentavimą, tačiau e, ne spartus darbas neturėtų tapti tos darbo tvarkės dalimi. Tai turėtų būti taikomas tas principas tik tai ypatingais atvejais. Ir kei ketina pateikti atinkamų e, pakeitimų. Ir taip pat e, apie esas vaidmens atskaitomybės e, kontekste, e, partnerių peržiūros ir kitų dalykų, kuriuose yra spragų ir kurias būtų galima pagerinti. E, paskutinis pastebėjimas, kurį noriu akcentuoti Kei, AFKO pakomitetis E, galėtų veikti, kuris stebėtų, kaip ES teisė yra įgyvendinama. Atsiprašau, konstitucinių reikalų komitete galėtų veikti pakomitetis, kuris e, stebėtų, kaip įgyvendinama ES teisė. Ir e, mes, pavyzdžiui, nesame tikri, ar kito komiteto pakomitetis galėtų gerai e, sekti e, tą sritį, kurią užsimame mes. Taip pat e, gali dubliuotis darbai. Mes turėtume geriau galvoti apie sistemą, kai komisija turėtų atsiskaityti reguliariai e, šitam arba kitam komitetui dėl konkrečių įgyvendinamų teisės aktų ir tokiu būdu būtų galima mm, e, sukurti tam tikrą viešą forumą diskusijoms e, parlamente. Kei taip pat siekia tolesnio darbo ir tolimesnių diskusijų dėl šio klausimo. Nematau kolegos Makartį. Michel Raiman. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat dėkoju pranešėjui už pateiktą pasiūlymą. Iš tiesų galime šį dokumentą toliau svarstyti. pranešime pabrėžiama, kad tik tai ES nepakankamas teisės aktų vykdymas sukelia mūsų problemas, tačiau mums tokios pozicijos nepakanka. Mes manome, kad būtent dėl kilusios krizės dabar daugiausiai problemų patirime, todėl siūlyčiau pakeisti atitinkamas formuluotės tam, kad mes ne pritartume be jokių išlygų mūsų per pastaros penkerius metus vykdytai e, kovos su krize politikai. Taigi reikėtų pasirinkti kitą formuluotę, kuri mums būtų priimtinesnė. Ir dėl jos arba tokiu pagrindu galėtume toliau dėrėtis. Kalbant apie ES teisės pažeidimus, tai noriu pažymėti, kad e, ketvirtą pagal dydį grupę sudaro būtent pažeidimai susijęs su muitų arba mūtinės veiklos teisė, todėl mes iš komisijos turėtume pareikalauti čia daugiau atidumo ir pateiksime tinkamus pakeitimus, kalbant apie tris paskutinius pranešimo punktus. Tai būtų neblogai dėrybo eigoje išgirsti papildomų argumentų dėl to, kodėl teikiami būtent tokie pasiūlymai ir juos apsvarstyti dėrybo eigoje. Mm, aš suteiksiu žodį vėl pranešėjų, kadangi niekas daugiau nenori pasakyti šio klausimu. Ačiū. Keletas pastebėjimų e, dėl to, kas buvo pasakyta. Euro, EPP pranešė Pablo noriu tik ką pasakyti. Neturėtume mes bijoti įvardyti šalių. Mes pasižiūrėjome į komisijos portalą, rengdami pranešimą. Jame yra šalis, kurios e, nesilaiko, negyvena teisės aktų, taigi bet koks pilietis gali e, rasti tą informaciją. Ji yra vieša ir skaidri. Aš prisimenu, prieš tris metus buvo išsakyti tokie pat nuogastavimai, kai aš rengiau e, pranešimą dėl konkurencingumo ir tuomet pirmą kartą buvo kalbama apie Google, e, kuris aiškiai užėmė dominuojančią padėtį. 600 Europos parlamento narių 2003 metų pabaigoje balsavo už E, tekstą mano pranešime, kuriame buvo raginama komisija e, ištirti, ar Google neužima, nepiknaudžiavo dominuojančią padėtimi mes pasiekėme sutarimą ir buvo sakoma, kad tekste nereikia minėti šalių, nes tai yra politiškai neteisinga, bet gerbiami kolegos, atėjo laikas piliečiai prašo mūsų aiškiai kalbėti. Ir manau, jog būtų utopiška manyti, kad Europos integracijos galimi tolesni žingsniai, jeigu mes šio esminės svarbos klausimo neišspręsime. Negalime e, kaip Europos Sąjunga žengti į priekį, jeigu valstybės narės skirtingai elgsis e, Pavyzdžiui, e, mes e, galime turėti kai kur geriausią darbo rinką, o kai kurios šalys ES pietuose turis praščiausiai išsivyšiusią darbo rinką. Mes turime užtikrinti konvergenciją, taikyti geriausios praktikos e, pavyzdžius. Mes turime būti geriausios praktikos sąjunga, geriausios praktikos pavyzdžių sąjungoje reikia kalbėti apie tai, kaip sėkmingai yra gyvendami teisės aktai. Tai yra labai svarbus, aiškus žingsnis, kuris leistų išvengti tokio elgesio, kurį matome, e, tai yra e, pasirinkimas geriausių sąlygų teisinių jūs galiausiai apsispręsite, ar pritarti mano nuomoje ar ne. Bet, e, Pablo, prisimenu, ką sakei, e, kad nereikia konkrečiai valstybių e, įvardyti tekste. Lygiai prie, prieš trejus metus buvo tokie pat nuogastavimai ir po mano ataskaitos pranešimo patvirtimo buvo buvo pritarta mano pranešimu ir jame buvo labai aiškiai e, įrašytas Google pavadinimas. Šis klausimas tikrai svarbus. E, Parlamentas prieš trejus metus patvirtino e, direktyvą, prieš metus reglamentą E, e, pagrindas yra vėluojančių mokėjimų, pavėluotų mokėjimo direktyva. E, amerikiečiai sako, kad galima sakyti, jog verslo sandoris įvyko, tik tai įvyksta, kai sumokėti pinigai. Prisimenu Johną Keynesą, jo tėvas jam sakydavo, tu kalbė apie vakarų civilizaciją, turi kalbėti apie vakarų civilizacijos galimybės, kurios pasireiškia tik tai tada, jeigu visos sutarties sąlygos vykdytos ir viskas apmokėta. Be to negalima nieko kurti. Aš e, noriu pasakyti, kad vakar ekspansion e, Ispanijos laikraštis e, svarbus paskelbė vedamajame informaciją, nuomonę, kuri reikalaujama imtis komisijos sankcijų e, prieš Ispanijos vyriausybę, nes pernai ji nesugebėjo gyventinti pavėluoto mokėjimo direktyvos. Saderliūnės ir kolegai Reimondui Žaliųjų noriu pasakyti, kad aš neprašau, kad nerealistiškai būtų įgyvendami teisės aktai gal e, dėl e, bankų atgainivinimo ir buvo numatyti netinkami terminai, bet mes iš tikrųjų galėtume e, realistiškiau pasižiūrėti šį klausimą. Pakomite čia aš nenoriu biurokratiniai naštai dar padidinti. Kolegos pasiūlė šį klausimą, tai būtų galimybė turėti pakomitetį, kuris galėtų gilintis į šį labai svarbų klausimą, bet galėsime kalbėti apie tai toliau. Noriu išklausyti jūsų nuomonių, galbūt e, tai nepasiteisins, bet galėtų būti tai, e, galime pasakyti piliečiams, jog mes nebedirbsime kaip anksčiau, tiksliau nebūsime abejingi taip kaip anksčiau. Ačiū dar kartą, per atėjančias savaitės dirbsiu su jumis tam, kad mes galėtume uh, užsitikrinti sutarimą platų dėl šios nuomonės teksto. Ačiū. Dėkoju terminas e, pakeitimams 12 e, val. kovo 22 diena svarstomi e, pakeitimai bus balandžio 19, balsavimas 25-26 mūsų komitete, o, o pagrindinis komitetas Teisės reikalų 24 gegužės balsuos dėl šio dokumento. Kitas, aštuntasis darbo tvarkės punktas, bendroji E, Padidinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti stand, minimalų standartinį tarifą e, ir pranešėjas yra Peter Simon. Ačiū, mėly kolegos, šiandien balsuosime dėl mano pranešimo dėl e, lengvatinio PVM standarto 15 procentų galiojimo laikotarpio pratesimo iki 17 metų. Čia kalba eina apie PVM direktyvą ir e, pagal galiojančią tvarką parlamentas teikia tik tai savo nuomonę. Taisyklė, kad PVM dydis ES turėtų siekti mažiausiai 15 procentų, buvo patvirtinta 1993 metais, jau penkis kartus buvo jos galiojimas pratestas. Minimalus PVM tarifas turėtų užtikrinti kad ES e bendroje rinkoje nebūtų iškaipmo konkurencijoje dėl pernelyg besiskrinčių PVM tarifų, tačiau ta taisyklė buvo numatyta kaip perinama laikotarpė, tačiau vis tik tai buvo tikimas ir galutinio sprendimo, visi žinome, kad iki šiol jo nėra. Nepaisant to galime pripažinti, kad komisijos PVM veiksmų planas, kuris bus pristatytas kovo 23 dieną, buvo žengtas dar vienas žingsnis e, patvirtinti ir nustatyti galutinę PVM sistemą ES. Tokiu būdu būtų įmamasi spręsti klausimą, kaip veiksmingai kovoti su PVM sukčiavimu ES ir kolega Werneris Laginas rengia atitinkamą pranešimą savo iniciatyvą, tačiau savo veiksmų plane komisija norėtų vėl pradėti ir papratesti diskusiją dėl minimalaus PVM tarifo. Per atimiausius mėnesius turėtų išaiškėti, ar valstybės narės pritarė minimalaus PVM tarifo išlaikymui, ar pirmenybę teikia lankščiai sistemai, kurioje nenustatytas minimalus PVM dydis, kadangi ta diskusija artimiaus metu turėtų prasidėti, tai yra logiška, kad e, PVM e, minimalaus tarifo nustatymo pratesimas, dėl kurio šiandien balsuosime, turėtų e, būti patvirtinimas tik artimiausiams dviejams metams. Tačiau reikia pažymėti, kad e, e, komisijos, pagal komisijos teikiamą pasiūlymą e, tas minimalus pranešim, pratesimo tarifas, tai yra PVM tarifo pratesimas turėtų įsigalioti tvarka nuo 2016 sausio 1 dienos. Todėl e, vis tik tai ponia Parvanova ir prašė tinklą savo nuomonę, tačiau nepaisant to, manau, kad turėtume pritarti šiandien šiam komisijos pasiūlymui, tačiau taip pat turėtume aiškiai pasakyti, kad mes iš komisijos tikimės e, žymiai geresnio ir tinkamesnio darbų planavimo ateityje. Ačiū. Ačiū. Eva Paunova, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui. Jau gavote informaciją apie tai, kad mūsų frakcija prieštarauja su paprastinta tvarka šį pranešimą tvirtinti ir mes norime, kad būtų svarstomi ir teikiami pakeitimų pasiūlymai vien dėl to, kad komisija labai vėlai pateikė savo pasiūlymus dėl direktyvos pakeitimo Ir e, dabartinės taisyklės galioja iki praėjusiu metu gruodžio 31 dienos, o tai reiškia, kad per pastaruosius dviejus mėnesius praktiškai jokių teisės aktų nebuvo siūloma dėl minimalaus PVM tarifo Europos Sąjungoje. Manome, kad Europos parlamentas privalo priminti komisijai jos atskaitomybę ir atsakomybę tiksliau Todėl mes manome, kad būtina teikti ir svarstyti atitinkamus pasiūlymus. Du iš jų mes pateikėme, prašau jūsų paramos. Pirmame pakeitime, kur yra apgailestaujama dėl pavėluoto komisijos PVM pasiūlymo ir dėl to reikia jį pradėti taikyti atgalinę datą. Mes e, turime pabrėžti, kad būtina išvengti spragų taisyklių taikymę ir užtikrinti teisėkuros nuoseklumą, taip pat e, dėl siūlomo pratesimo termino dviejams metams komisija nuo 18 numato, kad pradės galioti nauja PVM sistema, tačiau aš manau, kad mes turėtume e, patvirtinti dabartinį galiojimą ilgesniam laikotarpiu, jeigu numatomi siūlyti teisės aktai būtų siūlomi vėliau. Aš sutinku, kad dabartinė PVM sistema turėtų būti atnaujinta, siekiant išvengti dabar 170 milijardų eurų e, siekiančios PVM surinkimo spragos ir e, todėl būtina patvirtinti bendrasios taisyklės, kurios būtų taikomos PVM srityje. EKR frakcijos vardu, ar yra norinčių kalbėti? Ačiū pirmininkė. Esu šešienis pranešėjas šiuo klausimu, gal galiu labai trumpai tik tai pasakyti, e, pakartoti tą, ką ankstesnėme posėdėje kalbėjau, žinome, kad komisija ketina pristatyti savo planus, mes norime, kad tie planai būtų pristatomi greičiau ir ambicingiau. Aš noriu pasakyti, kad mūsų frakcija susipažino su liaudės partijos frakcijos pakeitimais ir jiems pritarė, kadangi e, šie pakeitimai jų nuostatas atitinka ir mūsų poziciją. Ačiū. Ačiū. Petr Jezek dabar. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, bendros koncepcijos pakeitimas dėl sumažintų PVM tarifų turėtų būti apsvarstytas e, išsameu, taip pat rengiantis busimajam komisijos veiksmų plano pristatymui minimalaus PVM tarifo galiojimo pratesimo prasmės aš neižvelgiu. Ir mes, aišku, pritarėme konservatorių frakcijos pirmajam pakeitimui, kuriame apgalėstaujama dėl to, kad komisija teikė savo pasiūlymą vėliau nei buvo numatyta. Ačiū pirmininkė. Mariza Matijas buvo frakcijos vardu, nenori kalbėti. Guoja kitų atstovų nėra. Ar komisija norėtų kalbėti? Ne. Pranešėjai žodis. Mėly kolegos, ačiū už tą pasikeitimą informaciją. Manau, kad nuomonėmis pasikeitėme. Aš suprantu ponios Panovos poziciją. Žinoma, abi pusės gali pasitelkti pakankamai svarių argumentų. Pasiūlymas pratesti galiojimo laikotarpį ilgesniam laikui, manau, taip pat yra suprantamas, tačiau jeigu komisija yra patvirtinusi tam tikrą tvarkaraštį, pagal kurį mes galime tikėtis galutinio sprendimo, tai mes neturėtume dabar patvirtinti sprendimų, kuriais būtų prieštaraujama šiam veiksmų planui. Tačiau suprantu kolegų argum, minėtų argumentų priežastis. Ačiū ir galime iš karto balsuoti. Kolegos, po kelių minučių balsuosime, taigi prašau jūsų išsitraukti balsavimo korteles.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 commissioner put the card we wait for you great okay the vote is closed excellent baigėme bandymas pavyko kas už pirmąjį pakeitimą kas prieš susilaiko priimta už antrąjį prieš susilaiko atmesta už trečiai, prieš, susilaiko, atmesta, už ketvirtai, prieš, susilaiko, atmesta, už penktą, prieš. Dėl penktojo balsuojimo kortelėmis. Baigėme. Atmesta. Už šeštąjį. Prieš. Priimta. Atsiprašau, turime dar kartą balsuoti, rezultatas neaiškus. Favore, Antonio. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Imta. Už septintąjį. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Už aštuntąjį. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Balsuojame už visą tekstą, vardinis balsavimas prasideda. Vote is closed. Baigiame. 37 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Let's wait our colleagues. Palūkėkime kai kurių kolegų. Esther, yeah. Okay. Vote is closed. Baigėme. 41 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėjam. Uh,